Mūsų vizito tikslas buvo pažiūrėti, kaip yra įgyvendinama Kipro politika. Įvyko įdomių sustikimų. 26 rugsėjo susitikome susirinkome Briuselio biure Kipre gavome daug įdomios informacijos. Kitą dieną, 27 dieną, susitikome su ministru Mavrojanis ir aptarėme europinius klausimus. Susitikome su žmonėmis atsakingais už struktūrinių fondų įgyventinimą. Išklausome informaciją apie sanglaudos politikos teisės aktus po 2013 metų ir buvo išdėstyti pirmininkavimo prioritetai taip pat. Taip pat sustikome su ponė Haralambos, socialinių reikalų ministrė, atremė su ją socialinius fondus, socialinio fondo e, reikalus ir e, ateitį. Sustikome kitais vyriausybės atstovais, e, vidaus reikalų ministre Eleni Mavru, kuri paaiškino, kokios šalyje egzistuoja struktūros. Kalbėjome apie e, eismą, apie piliečiams rūpinus klausimus, apie atliekų tvarkymą. Sustinkome su Nikosijos metru, me, memeru. Na, kalbėjome apie sanglaudos politiką ir apie tai, kaip galima būtų pagerinti situaciją apie santykius su e, šiaurės e, teritorija, šiaurinė teritorija, Kiprė. Na, abi šalis šiuo metu planuoja atnaujinti miestą, remontuoti tą vadinamą e, mirties zoną ir taip toliau. Taigi kalbėjome apie miesto tvarkymą, aplankėme įvairius projektus, kurie finansuojami iš ES fondų. Taigi mes domėjomės, kaip vykdoma sanglaudos politika vietoje. Po to susitikome su užsienio reikalų komitetu, biudžeto komitetu. E, Tarėme regionų konvergencijos klausimus ir tvarios ateities klausimus. Taip pat kalbėjomės su vietos organizacijų atstovais, vietos valdžios atstovais, kalbėjome apie struktūrinių fondų gyvenimo efektyvumą. Ir taip pat įvertiname, aišku, ir Kipro būdingas charakteristikas. Taip pat vertinama sanglaudos politika ir jos įtaka įmano, na, potencialiam Kipro susivienimui. Vienas klausimas, kurį kėlė mūsų delegacija, buvo susijęs su 14-20 metų daugiametė finansinė programa. Na, galima pasakyti, kad e, vizito programa buvo patenkinama, mes įvykdėme mums savo išsikeltus tikslus, taigi jeigu turėtume tą klausimą, aš melai atsakyčiau. Ačiū Džordžijos, noriu priminti kolegoms, kad Džordžijos pirmininkavo delegacijai Joje buvo Konstanca Krell, Van Nistelrooy, Miroslavas Mikolašikas, Petru Luhanas ir Rika Maner. Šioje delegacijoje, taigi jeigu norite jūs ką nors papildyti, prašom, turime laiko. Toliau, ar yra dar klausimų? Jeigu nėra klausimų ar pastabų, tai tuomet sprendimų jokių prieiminėti nereikia. Na, o vizito ataskaita perduosiu komitetų pirmininkų e, suėgai, kur reikia, ja, kurią reikia informuoti apie mūsų keliones. Dabar noriu informuoti apie koordinatorių priimtus sprendimus, kuriuos turi patvirtinti komitetas. Vakar koordinatoriai nusprendė, dėl, kaip paskirstyti pranešimus. Pranešimas dėl Europos paramos skurdžiausiai gyvenantiems e, paramos e, bus rengiamas GUE, dėl direktyvos, dėl atsinaujančių šaltinių energijos e, vartojimo propagavimo buvo skir, paskirtas Aldė dėl nuomonių. Nuomonė renkti biudžeto komitetui, biudžeto kontrolės komitetui apie 11 metų biudžeto patvirtinimą paskirtas EPP frakcijai dėl tolesnės politikos e, planavimo ir tendencijų. E, šis pranešimas paskirtas ECR frakcijai. Vidaus kontrolės e, pagrindų integravimas skirtas EPP, dėl socialinio būsto e, nuomonė skirta socialistams ir e, demokratams, dėl ekoinovacijų nuomonė skirta socialdemokratams, naujovės ir socialinis augimas skirtas saldai, transporto technologijos strategija žaliesiems, jaunimo strategijos gyvendinimas GUE Taip pat politinių koordinatorių paprašėme informuoti sekretoriatą iki šios dienos pabaigos, kas konkrečiai renks šios pranešimus. Taigi jums reikia priimti sprendimus šiandien. Taip pat aptarėme ateities pranešimus, pranešimus savo iniciatyvą ir įgyvendinimo pranešimą 13 metams aptarėme šios klausimus ir sutarėme, kad E, gruodžio mėnesį turėsime apsispręsti dėl šių pranešimų. Taigi tuo tarpu politinės frakcijos turėtų apsispręsti dėl pranešimų savo iniciatyvą ir dėl prane, gyvendinimo pranešimo kitai, kitiems metams. Taip pat aptarėme išorės e, studijų klausimą. Pastaruoju metu, kiek žinome, E, iš 12 metų biudžeto esame užsakę tam tikrus tyrimus, e, tačiau planuojame taip pat ir kitiems metams e, tam tikrus tyrimus ir analizės, o sprendimus reikia priimti gruodžio mėnesį. Todėl politinės frakcijos turi pagalvoti ir apie tai, kokius tyrimus reikėtų užsakyti. Turbūt pamenate, kad mūsų užsakyti tyrimai po gruodžio mėnesio bus galtinai patvirtinti, e, bus baigti e, kitų metų pabaigoje. Paprastai toks laikotarpis jiems skiriamas, todėl turite pagalvoti, kokių mums reikia papildomų žinių kitų metų pabaigoje. Tai yra naujų politikų pradėjimo, gyvenimo pradėjimo išvakarėse ir vertinant dabartinę politiką. Taigi tokie koordinatorių sprendimai. Dabar galime ruoštis balsavimui, tačiau turime palaukti iki pusės dešimtos. Todėl laikinai nutraukiame posėdį ir balsavimą pradėsime pusę dešimtos.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 Constanze, what is, what is, the, the evaluate, what is your political group? Konstanca, ką jūsų politinė frakcija galvoja apie vadovų susitikimą vykusi prieš kelias dienas? Ar jūs esate nusivylę, ar manote, kad galėjo būti blogiau?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

Dear colleagues, I know that there are problems with... Uh, Mėly kolegos, žinau, kad šiandieną kilo problemų pasiekti parlamentą, kai kurie žmonės dar turbūt įstrigė kelyje ir nesame pilnos sudėties. Bet bijau, kad uh, ilgiau nelabai galim laukti. Na ką Jūs manot, gal dar kokias tris minutės? Na gerai, mes galėtume paprašyti ūkininkų pajudėtų. O šiaip jau tai, manau, kad e, turbūt galim pradėti, nežinau, ką kiti kolegos mano. Na taip, socialistai. Gerai, kolegos, susėskite, kadangi tuoj pradėsime balsuoti dėl pono Manka pranešimo tačiau norėčiau pasitikslinti, kiek mūsų susirinko. Patikrinkite, ar visi turite korteles, ar jos veikia. Įdėkite korteles į balsavimo prietaisus ir tiesiog simuliuosime balsavimą. Pradedam balsuoti, įdėkite visi korteles. Turime 30-31 parlamentarą. Atrodo, 31 žmogus jau sudaro kvorumą, taigi galime balsuoti, todėl ir perėsime prie balsavimo. Uždarom. Na kągi, kaip sakiau, pradėsime e, pono Manka e, pranešimu. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. Toliau devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime devintąjį pakeitimą. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtintas santykio 18 prieš 13. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, laikė patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas. Čia balsuosime atskirai. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau periname prie 15 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė. Ne, at, atsiprašau, e, atkrenta. Atsiprašau, 18 pakeitimas. Tai kas už 18 pakeitimą, kas prieš susilaikė atmestas. Toliau ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 20 pakeitimas, atskiras balsavimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, atmesta, kas e, dėl antrosios dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Na ir dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtiname santykis 30 prieš 1. Toliau periname prie kito balsavimo. Atsiprašau, mano tvarka truputį sumaišyta. Taigi, Rosas Taras Feragut. Pranešimas dėl Europos solidarumo fondo. Galime pradėti balsuoti. Taigi, pirmiausiai antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, sulaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, sulaikė e, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis, ne, ne atsiprašau, septintasis kas už, prieš. Pasitikinkime dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmestas. 21 prieš 14. Aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 14 yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieš. Tada balsuosime už pakeitimą, už prieš susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš susilaikė patvirtinta, 16 už, prieš susilaikė atmestas, 17 už, prieš. Patikrinkime dėl sako 17. Balsuot pradam. Baigiame balsuoti. Atmestas. Santykis 19 prieš 16. 18 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 19 už, prieš, susilaikė tvirtinta. 20. Tikriname 20. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Vėlgi santykis 19 prieš 16. 21 pakeitimas kas už. Prieš. Vėlgi sunku nustatyti. Balsuokime. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas 21 prieš 14. 22 pakeitimas vėl balsuojame atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš. Patikrinkime antrąją dalį. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 23 už, prieš susilaikė atmestas, 24 už, prieš susilaikė atmestas, 25 už. Tikrinkime 25. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 26 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 27 kas už, prieš susilaikė atmestas. Dėl 28 turime paskutinės minutės, 27 e, atmestas, dėl 28 žodinis pakeitimas. E, finansinius instrumentus e, siūloma keisti finansavimo, tai yra financial funding instruments. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. 29. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. Ir preambulė Pirmasis pakeitimas už prieš. E, pasitikinkime dėl konstatuojamosios dalies pakeitimo pirmojo. Pradėm balsuoti. Baigiame balsuoti. 18 prieš 17 atmetame. Taigi paskutinis galtinis balsavimas e, elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 36 balsai už ir tik tai vienas susilaikė. Sveikiname. Kukumėlis. Toliau ponios Kolatska Babinska pranešimas dėl e, energijos veiksmų plano, energetikos veiksmų plano 2050 metams. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš e, patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas už prieš sulaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas už prieš sulaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už prieš. Man atrodo, kad atmetėme, bet patikrinkime. Tikriname. Dvyliktąjį pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 balsų per, prieš 17 patvirtiname. Toliau 13 už prieš laikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Ketvirtame kompromise balsuosime atskirai. Taigi pirmoji dalis ketvirto kompromiso kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš. Tikinkime antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 prieš 16 patvirtinta. Toliau 18 pakeitimas, kas už 18 prieš susilaikė patvirtinta. 19 pakeitimas, čia pateiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieš? Atrodo ne, balsuojame su pakeitimu. Taigi kas už 19 prieš susilaikė patvirtinta. 20 kas už prieš. Patikrinkime 20 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Palikime balsuoti. Patvirtinta. 24 balsai už. 21 pakeitimas, kas už? Prieš. Vėlgi patikrinsime, kadangi EPP frakcijos atstovai tiesiog nekelia rankų, aš nežinau, ar jūs sekate eiką. E, e, Lamberai, jūs pats nežinote turbūt, ar jūsų frakcija laikosi jūsų nurodymą. Taigi, patikriname 24 prieš 13, e, galtinis balsavimas elektroniškai, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Ir 35 balsai už, prieš vieną balsą prieš. Sveikiname. Toliau, pono Kotsolino pranešimas dėl e, pakartotinės miestų plėtros arba vystimuose. Pasirinkite, devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, atsimtas. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, e, patvirtinta. Antrasis kompromisas, e, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dėl 19 pakeitimo yra patiktas žodinis pataisimas. E, ar kas nors prieš? Tada balsuojame dėl 19 su pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 58 pakeitimas atsimtas, 12 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, e, toliau 13 už prieš susilaikė patvirtinta, 65 e, pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tada periname prie citatų. E, pirmas pakeitimas. E, atmestas. Toliau e, konstatuojama dalis, antras pakeitimas, už prieš sulaikė patvirtinta. 20 pakeitimas, čia vėlgi patiktas žodinis pataisimas pakeitimas, kas prieš. E, jeigu nieko nėra, tai tada už prieš sulaikė patvirtinome. Ir trečias pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta, ketvirtasis už prieš sulaikė patvirtinta. 66 čia irgi yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja. Jei ne, tai balsuojam už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas už prieš susilaikę patvirtinta. Septintajam taip pat pateiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja. Jeigu ne, tada balsuojame su pakeitimu už prieš sulaikę patvirtinta. Aštuntasis už prieš sulaikę patvirtinta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. 36 balsai už, vienas susilaikė, puiku, sveikinu. Taigi, dabar pono Haiderulė nuomonės projektas dėl koncesijų sudarčių dėl pirmojo. Pirmiausia buvo pasiūlymas atmesti apskaitai direktyvos pasiūlymą. Taigi turime balsuoti dėl šito pasiūlymo. Kas palaiko tokį pasiūlymą? Kas prieš? Susilaikė. Tai kągi, pasiūlymas atmestas. Taigi, dėja teks balsuoti už visą sąrašą. Siaubas kažkoks. Pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas. Toliau trečiasis, kas už prieš. E, tikriname elektroniškai trečiąjį pakeitimą. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas lygus balsų skaičius, taigi atmetame. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta, penktas už, prieš susilaikė, patvirtintas, šeštas už, prieš, ne. E, elektroniniu būdu tikriname, kadangi e, rankų skaičius panašus, taigi pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. Ir vėlgi balsai paskirsia po lygiai, neįtikėtina. Atmetame. Toliau aštuntasis pakeitimas, penktoji preambulės dalis, e, už prieš atmestą. Devintasis, kas už, Mm, vėl tikriname elektroniškai, pradedam balsuoti. Kažkas tauda nebalsuoja, bet mes jų negalime privers balsuoti. Taigi balsavimas baigtas, 17-17, vėlgi atmestas. Tėvė dėlė. Taigi dešimtasis. Pakeitimas kas už, prieš. Patikiname dešimtai. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Patvirtina. 11. Kas už? Prieš sulaikė. Atmesta. 12. Už. Prieš. Tikrinam elektroniškai 12 pakeitimą. <clears throat> Pradedam balsuoti. Ne, ne, neprasidėjo balsavimas dabar. Aš irgi norėčiau balsuoti, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14. Kas už? Prieš. Tikriname elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestam. Toliau 15 pakeitimas. Kas už? Dėl 15. Kas už? Prieš. Vėl pasimečiau tikriname elektroniškai 15 pakeitimą. Balsavimas baigtas, patvirtinta 16 kas už, prieš, patikrinkime ir šį. Pradedam balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtintam. 17 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18. Dėl 18 balsuojame atskirai. Kas už pirmąją dalį? Tikriname elektroniškai. Pirmoji dalis, balsuojam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 19. Kas už? Atsiprašau, pamiršau paminėti, kad 18 pakeitimo antroji dalyje buvo žodinis, patiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja. Jeigu nieks neprieštarauja, tai patvirtinam balsavimo rezultatus. Dabar 19. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 23. Kas už. Tikriname 23. Man atrodo, kad e, balsavome už, bet patikrinkime. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtiname. 21 balsu už. Toliau 25. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 29. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 30. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 34. Kas už. Čia ką, iš viso nieks rankų nekelia. Tikrinkime, 34 balsuojame elektroniškai. Kas už? Balsavimas baigtas. Atmetėme 19 prieš 18 balsų. 35. Kas už? Prieš. Tikriname 35. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta toliau 36 kas už. Prieš. Tikriname ir 36. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 37 kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Toliau kas 38. Kas už? Prieš. Tikriname 38. Balsavimas baigtas, patvirtiname. Toliau 40-41 vienodi pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo patvirtiname. 42 kas už, prieš. Tikriname 42. Balsavimas baigtas, patvirtiname. Toliau 43. kas už. Prieš. Sulaikė patvirtinta. 44. kas už. 45. kas už prieš. Sulaikė atmesta. 46. kas už prieš. Gal patikrinkime 46, tai man ne visiškai aišku. Naktis apnau košmarą, taigi tikrai geriau patikrinkime. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau 48 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 49 kas už, prieš. Tikriname 49. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 prieš 20 balsų. 50 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 51 kas už. Prieš. Tikriname 51. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestam. 17 prieš 19 balsų, 52 kas už, Vėlgi ta pati situacija, tikrinkime 52, pradedame balsuoti. <clears throat> Baigiame balsuoti. 19-19, taigi atmetame. 53 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 54 už, prieš tikriname 54. Balsavimas baigtas. Atmestam. 55. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. 56. Kas už? Tikriname 56. <clears throat> Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti atmestą. 57. Kas už? Vėl tikriname 57. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 prieš 20 balsų, 58 kas už. Panaši situacija, bet patikrinkime dėl sako. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 turbūt vėlgi bus taip pat, tačiau tikriname. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti atmesta 18 prieš 20, 60 61. Ne, 61 man sufleruoja atsiemė tikėję, ne? Žiūrėkite, patvirtino, kad atsimtas. Taigi, balsuojame tik tai dėl 60. Kas už? Na, tikrinkime gal elektroniškai. Baigiame balsuoti. 28 prieš 18, taigi patvirtiname. 62 kas už. 62 pakeitimas kas prieš. Man atrodo patvirtinta. Ne? Na kągi, išprovokavo atrodo jūs. Patikrinkime. Iš tikrųjų geriau pasitikrinti elektroniškai, kodėl aš pati turiu visą laiką spręsti. Taigi pradėjome balsuoti, baigėm balsuoti taip. 18 prieš 20 atmetėm. 63 kas už. Prieš tikriname ir šį pakeitimą pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19-19, taigi atmesta. Toliau 64, kas už, kas prieš. Tikriname ir 64, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 65 kas už. 65 kas prieš susilaikė, patvirtinta. 66 kas už, Tikriname 66. <clears throat> Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 68. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 69. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 70. Už prieš. Tikriname 70. Balsavimas baigtas. Atmesta. 73. Kas už? Prieš. Man atrodo atmesta. Jei norite patikrinti, galėtumėm. Net 74. Kas už? Prieš. Man irgi atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime 74. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 balsai prieš 19. 75. Kas už? Prieš. Vėlgi panašu. Taigi patikriname. <clears throat> Pradedame balsuoti. E, atrodo patvirtinta. Pagaliau visi prabalsavo. 77. Kas už? Oi, atleiskite, praleidau 76. Sako pirmininkė, taigi dėl 76 balsuojam. Kas už? Uh, e, Lamerė, jums tai turbūt nesvarbu, jūs visą laiką balsuojate prieš. Atsiprašau, dėl 76 irgi teks pasitikrinti. Pradedame. Baigiame balsuoti, patvirtinta ir 77-asis, vėlgi turbūt teks tikrinti, kas už, kas prieš, e, sulaikė atmestą. <clears throat> Atsiprašau, sekretorėtas nežinojo, kad 71 ir 22 pakeitimai e, buvo atsimti. Patvirtinkite, kad tikrai taip, nes mes nebuvome informuoti. Taigi, galtinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Trisdešimt keturi balsai už. Gražią balsų daugumą patvirtiname. Partaisime prie Dereko Vono pranešimo. Balsuojame dėl Dereko Vono pranešimo, jam nesant salėje, kiek suprantu. Ar galime pradėti balsavimą? Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtina, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, Tikriname. Dešimtasis pakeitimas. Baigiame balsavimą 22 už, 21 prieš. Patvirtinta. 11. Kas už, kas prieš. Man atrodo, kad ta pati dauguma, bet patikrinkime. 11 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Devynioliktasis pakeitimas, kas už. Nebalsuojame dėl jo atsiprašau, jis atkrenta automatiškai. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 29 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 28 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 29 čia yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieš žodinį pakeitimą, ne. Balsuojame su žodiniu pakeitinimu. Už prieš susilaikę. Patvirtinta. 30 už. Prieš susilaikę patvirtinta. 10 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 12 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 37... Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 38. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 13. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 39. Su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne. Balsuojame su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 43. 43 irgi su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieš? Ne. Balsuojame su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 40. 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 50 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 53 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojamos Dėl jų nebalsuojame. Siūlymai kitų komitetų siūlymai. Pirmiausia, pirmasis, kas už, kas prieš, sustikriname. Pirmasis užimtumo komiteto siūlymas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar antrasis. Siūlymas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta, trečiasis kas už, Tikriname trečiasis siūlymas. Pradame balsuot. Baigime balsuot. Primta. Ketvirtasis kas už. Kas prieš susilaikė. Patvirtinta. Penktasis kas už. Tikriname. Penktas siūlymas. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeš... Septintasis. Kas už? Tikriname septintąjį. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis. Čia yra dvi dalys. Antroji dalis atkrenta. Balsuojame tik dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Balsuojame dėl pirmosios aštunto pakeitimo dalies, kas už. Ir e, prašau balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti, patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už. Kas prieš susilaikė, atmesta dešimtasis, kas už. Kas prieš susilaikė, atmesta vienuoliktasis, kas už. Kas prieš susilaikė, atmesta dvyliktasis, kas už. Kas kas prieš susilaikė atmesta, 13 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 14 kas už, kas prieš, man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikslinkime 14 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 15, kas už, kas prieš, susilaikė, ta pati dauguma patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė atmestas, 17 už, prieš susilaikė, man atrodo, kad ta pati dauguma patvirtinta, 18 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 19 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 20 kas už. Čia kitokia situacija, balsuojame dėl 20 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 21 kas už. Tikriname. 21 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 23 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 24 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 42 balsavo už. Puiku. Sveikiname pranešėją. Dabar pereisime prie sudėtingo balsavimo. Daug puslapių čia yra. Lambert Vanistelroj, Konstanca Krell. Bendros nuostatos. Tai yra pirminis balsavimas dėl įgaliojimų, dėl kurių balsavome Liepos mėnesį. Tikriausiai prisimenate. Pradėsime balsavimus. I, we wait for secretariat. Lauksime, kol sekretariatas pasiruoš. Get ready. To whom I should listen? To, to the right. Okay. What is, so we go for we start with this, is, this is the first block. Okay. okay. Dear colleagues, we, we start in this... Kolegos, pradėsime tą keistą balsavimą. Dėl, pirmiausia, bus pakeitimų blokas. Ar man reikia perskaityti, kokie čia įeina pakeitimai? Nuo 1 iki 26 visi kompromisai į bloką patenka dabar. Kas už šį kompromisų bloką, kas prieš šį bloką susilaikė patvirtinta. Dabar Pereisime prie 847 pakeitimo, trečiasis puslapis. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 848 identiškas užimtumo 96, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar 851 irgi identiškas užimtumo 97 pakeitimui, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar FAM 41, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 852, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Užimtumo 98, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar šeštas puslapis, kolegos, ir čia yra 860, 860 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 12 puslapis iš karto. 886 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 88. Ar visi suradote, palauksime tuomet. 886. 12 puslapį. Pas visus turėtų būti tas pats variantas. sekretariatas visiems išsiuntė tas pačias kopijas, dėl to puslapiai tie patys turėtų būti visoms frakcijoms išdalinti. Na, jeigu politinės frakcijos pakeitė dokumentus, tai čia ne, ne mūsų atsakomybė. 886, 12 puslapis. Ar visi radote, kas už, kas prieš susilaikė atmesta? 884, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 885, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar iškart einame prie 17 puslapio. 97 pakeitimas. Kas už? Palauksime truputėlį. Krelnis Telroj pakeitimai. 17 puslapis. Numeris 97. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta 903. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Kont 24, identiškas į 362, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devini nulis septyni tam pačiam puslapį. 18 puslapis. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 908. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 909. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 912. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 913 9.14 identiškas kon 25 ir itre 63, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 9.15, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Kont 26, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Itre 64, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Mm. Kitas puslapis, 21, 9, 18 ir 9, 21, identiški. Dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9, 20, identiškas kon 27, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9, 2, 2, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kont 28. Kas už? Palaukite minutėlę, jis atkrenta automatiškai. Palaukite, patikrinsime. Atkrenta, nereikia balsuot. Į 65 irgi atkrenta ar ne? Ne. Į 365 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar perėsime prie 24 puslapio. Balsuojame dėl 929. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar 26 puslapis. Pakeitimas 1142. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 1143. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar periname prie 34 puslapio. Čia yra kompromisas, kuris neėjo į bloką. 27 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dabar periname prie kito puslapio. Kont pirmasis. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 174. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 175. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Budžeto ketvirtasis. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Užimtumo pirmasis, ar nereikia dėl jo? Taip reikia. Užimtumo pirmasis. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Moterų pirmasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Biudžeto penktasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Biudžeto šeštasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Biudžeto septintasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Biudžeto aštuntasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Biudžeto devintasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta ekonomikos pirmasis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta, ikon du, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar periname prie 28 kompromisinio pakeitimo. Dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dabar Envi pirmasis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 181 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, NV2 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 29 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dabar periname prie 41 puslapio. 193 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 30 kompromisas, kas už. 30 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Dabar antroji 194 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar perėsime prie 197 antrosios dalies. 197 antroji dalis, kas už kas prieš, susilaikė atrasta. Dabar ketvirtas pakeitimas kitame puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 202. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 200. Minutėlę. 204. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Transporto antrasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 205. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 206. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Biudžeto 11. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 207. Dabar 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dabar periname prie 48 puslapio. Itre pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 213. Ne. Taip, 213, čia dar yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prie žodinį pakeitimą. Ne, balsuojame su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Dar kartą. Už. Dar kartą, kas prieš susilaikė patvirtinta. Su žodiniu pakeitimu. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 32 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dabar kitas puslapis, moterų ketvirtasis. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Itre ne, dėl jo nereikia. 33 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 55 puslapis, 34 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar 59 puslapis yra kitas kompromisas, numeris 35. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar turime Agri 5, Ikon 3, moterų 5, 203, 235, 236, jie identiški, kas už. Kas prieš susilaikė atmetami šie pakeitimai. 2. Dešimtasis. Dešimtasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kiti atkrenta. Minutėlę. 63 puslapis, įkom ketvirtas. Kas už, kas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Į nereikia. 36 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 37 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dabar kitas puslapis 248. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 250. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 251. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 252. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Ekonomikos penktasis. Kas už, atkrenta automatiškai. Į 37. Dėl jo balsuojame. Taip. Į 37. Kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 38 kompromisas, kiek suprantu, dar yra ir žodinis pakeitimas, kurį siūlo Konstanca Krell ir Lambertas taip pat. Abu siūlo, ar ne? Kas e, iš jūsų, ar, ar visi informuoti apie tą pakeitimą? Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Į vienas asmo Tai reiškia, kad nebalsuojame dėl žodinio pakeitimo, balsuojame be žodinio pakeitimo. Prašau, 38 kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 254, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 256, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Reikia patikrinti šį beitą. Dabar kont šeštasis, 66 puslapį. Ir į 38, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta, ikon septintasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta, 260, kas už, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 39 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 262 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 262 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar judami į priekį, kitas puslapis. 265. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Agri šeštasis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 42 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 43 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 267 kitame puslapyje, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Užimtumo 12, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. NB6, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 45 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 271, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Biudžeto kontrolės 8, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ir 30, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 200, ne, nereikia. Ne, 46 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 73 puslapis, 280 pakeitimas. Ne, dar yra 47 kompromisas. Reikia balsuoti dėl 47 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 280 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 48 pakeitimas Kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta 200, atsiprašau, 49 kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 50 už prieš susilaikę, patvirtinta. 285 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 51 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 76 puslapis. 296. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai devyniasdešimt trečiasis. Kas už kas prieš susilaikė atmesta. Ikon devintasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 52 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 297 atkrenta, 53 pakei, e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. Užimtumo 13, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta, moterų 8, kas ne dėl jo nebalsuojame. Dabar balsuojame biudžeto 18, užimtumo 14, įtrė 12 ir taip toliau ir panašiai. Identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 54 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuoniasdešimtasis puslapis 3.14. Kas už, kas... Reikia palaukti. Ačiū, centrinė priežiūra. Viskas gerai. 80 puslapis, 3.14 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Bičioto kontrolės 11, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Dabar 317. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 55 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 56 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Kitas puslapis 57 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 3.20 kas už prieš susilaikę patvirtinta. NB7 už, prieš susilaikė atmesta, moterų ne, nereikia. Kitas puslapis, 58 kompromisas, už, prieš susilaikė patvirtinta. Peš 3, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Užimtumo 17, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 59 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 2, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 326 už prieš susilaikę atmesta. 329 už prieš susilaikę atmesta. 61 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 62 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 63 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. NV8, 86 puslapį, kas už prieš susilaikė atmesta, 64 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, 65 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, 66 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, 67 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, įkon 10 už prieš susilaikę atmesta. Dabar 90 puslapis. Kont 14 ir itrė 15. 90 puslapis. Dar tikriname minutėlę. Gerai, balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 68 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 92 puslapis, čia yra 69 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Devyniasdešimt ketvirtas puslapis, septyniasdešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Septyniasdešimt pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Ir dabar pirmininkė nori pa, pa, paklausti komiteto, ar mes tuos pakeitimus galime laikyti įgaliojimais, tęsiant dėrybą su taryba. Aš ir Liepos mėnesį to klausiau, taigi mes ar galime patvirtinti tai, dėl ko dabar balsavome, kaip įgaliojimo manda, e, įgaliojimus balsuoti, įgaliojimus dėrėtis. Ar visi tam pritarė? Nereikia tuomet balsuoti. vienbalsiai mes patvirtiname tuos darybinius įgaliojimus. Turime dar vieną dokumentą, dėl kurio turime balsuoti. Markuso Piperio pranešimas. Jeigu pamenate, pamenate Liepos mėnesį balsavome ne dėl visko, nes kai kas priklausė nuo įgaliojimo, taigi dabar turime likusius įgaliojimus ir galime balsuoti dėl Markuso Piperio likusių pranešimo dalių. Penktasis kompromisas. Už. Dar kartą Lamberui sakau, penktas kompromisas. Už prieš susilaiko patvirtintas. 78 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas, 29 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, Toliau devintasis kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 111 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 116 kompromisas už prieš susilaiko atmestas. 113 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 124 už prieš susilaiko atmestas. 125 už prieš susilaiko atmestas Atmestas 126 už prieš susilaiko atmestas. 14 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštrauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl 14 pakeitimo, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 132 pakeitimas. Ne. Jis atkrenta. 18 pakeitimas, kas už. Pat Tikrinsime, balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtintas 24 prieš 16. Antrasis kompromisas dėl konstatuojamų dalių. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. 37 už prieš susilaiko atmestas. Ir toliau 42 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Patvirtiname Markus Apiperius likusią pranešimo dalį. Sveikiname. mes dirbame greičiau negu pagal grafiką, tačiau manau, kad galima pradėti svarstyti kitą klausimą. Tai yra komiteto delegacijos vizitas. Ar gali kas nors pristatyti šį klausimą? Ar ponas Matula gali pristatyti šį pranešimą Josifai, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. tiesiog galiu pristatyti mūsų ataskaitą apie regionų vystimasi komiteto delegacijos vys, e, kelionę į pasienų regioną tarp Prancūzijos, Ruzijono ir Ispanijos, Katalonijos. E, vizitas vyko 29-31 spalio. Nuo pat pradžių norėčiau aiškiai pasakyti, kad asmeniškai aš manau, kad vizito vieta buvo parinkta labai gerai, e, turint galvoje pasienio bendradarbiavimo tradiciją, kurią aptikome tose vietovėse. Ten yra daug bendradarbiavimo iniciatyvų Ispanijos ir Prancūzijos pasienyje. pagristų ES sanglaudos ir teritorinio bendradarbiavimo politikos principais. Yra daug dvišalių susitarimų ir daugelis iš jų yra patvirtinti jau seniai. Šis pasienio regionas patenka į pietvakarių e, Europos teritorinio bendradarbiavimo programą. Pagrindinis tikslas yra konkurencija ir naujovės, bendradarbiavimas regionių ir regioninių planavimo aspektų, tarp valstybinių tinklų skatinimas, aplinkos apsauga ir e, tvarus vystimos skatinimas. Visitas prasidėjo spalio 29 dieną, pirmadienį parlamento biure Barcelonoje, kur mus informavo apie Ispanijos projektų dalį. Po to delegacija apsilankė e, ligoninėje Ispanijoje. Tai yra tarp valstybinė tokia viena pirmųjų ligoninių Europoje. Ji yra kalnuotoje vietovėje ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas 30 tūkstančių žmonių, kurių daugelis gyvena tokiose vietovėse, kurias yra gana sunku pasiekti žiemą. Žiemą regione atsiranda dar papildomai 150 tūkstančių lankytojų, kurie domisi žiemos sportu. Projektas yra finansuojamas taip pat ir per regionų vystimosi fondą ir Andorą programą. Projektas yra labai įdomus, jis teikia sveikatos priežiūros paslaugas ne tik vietos gyventojams, bet taip pat ir turistams, bei kitiems lankytojams atvykstantiems slidinėti ar užsimti kitokią sporto veiklą žiemą. Daugelis tarpvalstybinių subjektų yra įkurta būtent sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais ir, aišku, ligonės statybai. susidurime su tam tikrais sunkumais e, kylančiais iš ES teisės aktų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, yra problemų, kurios trukdo projektui, kadangi nėra vienodų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reguliavimo teisės aktų tiek Prancūzijoje ir Ispanijoje. Vizito metu mums būnant Ispanijoje. Susitikome su vietos pareigūnais, rajonų, regionų pareigūnais ir Andoros ministrais, su kuriais aptarėme santykius tarp ES ir atitinkamų valstybių narių, įskaitant ir Andorą. Po to mes nuvykome į Prancūziją, į Perpignono miestą, kur delegacija susipažino su kultūriniu projektu, tai yra teatro kūrimu, kuris finansuojamas Interreg programos. Jis skatina daugia kultūriškumą, didesnį socialinę toleranciją. Mes diskutavome su vietos valdžios atstovais, įskaitant uh, Perpinjano merą, su regiono valdytoju, aptarėme tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp šių dviejų šalių meno teatro srityje. kultūros sritį turėtų ir toliau išlikti tuo sektoriu, kuris gauna finansavimą iš struktūrinių fondų. Iš abiejų pusių, tiek Perpinio, tiek Žironoje, matomas nemenkas bendradarbiavimas. Ir, kaip sakiau, susitikome su vietos valdžios atstovais, bet taip pat sustikome ir su universiteto atstovais Perpignone ir pamatėme, kiek yra įvairių projektų ten įgyvendinama. Keli komiteto nariai dalyvavo šioje delegacijoje. Iš viso delegacija sudarė 25 nariai, Europos parlamento nariai, sekretariato nariai ir vertėjai. Delegacija pamatė, kad regionas turi iš tikrųjų aukštos kokybės projektų, o vietos valdžios atstovai džiaugiasi mūsų vizitu, įvykę susitikimai parodė, kad tokio, tokie vizitai e, teikia papildomos vertės nu, tiek mums, tiek vietos valdžios atstovams. Žmonės, su kuriais sustikome, kalbėjo apie geresnio biudžeto poreikį tarptautiniam bendradarbiavimui. Tikriausiai ir kiti kolegos norės e, pa, pakomentuoti tai, ką aš pasakysiu, tačiau mes supratome, kad viena priemonė yra, yra ypač didelio potencialo. Tai yra Europos teritorinio bendradarbiavimo grupavimo priemonė. Daugelis žmonių, su kuriais kalbėjomės, sakė, kad Ši priemonė yra labai e, sėkmingas modelis, tačiau tai yra tik vienas iš Europos teisinių pagrindų, kuris yra toks e, iš tikrųjų sėkmingas. Iš 208 e, projektų pagal šią programą 5 yra vykdomi Prancūzijos-Ispanijos pasienyje. Delegacijos nariai, parlamento nariai įstikino, kaip šie projektai plėtojami tame pasienio regione. Matėme, koks didžiulis yra potencialas e, grupuojant teritorinį bendradarbiavimą Mes aiškiai tai tuo įstikinome vietoje, todėl reikia toliau tęsti tokio tipo finansavimą. Noriu padėkoti visiems delegacijos nariams. Iš viso ir apskritai, aišku, visai komandai, sekretariatui, techniniams darbuotojams ir vertėjams. Delegacijos vizitas buvo puikiai organizuotas. Jis buvo labai sėkmingas, net nesusidūrėme su jokiamis problemomis. Manau, kad šis vizitas buvo labai vertingas tiek mums, tiek vietos atstovams. Noriu padėkoti Mariterė Sančias Šmit, kurios idėja buvo surenkti tokį delegacijos vizitą į išskirtinį e, regioną. Ir Mari Teres tikrai buvo puikiai šeimininkė visose mūsų apsilankimo vietose. Na ir norėčiau paraginti kolegas po analizuoti dokumentą, kuris parengtas šio vizito pagrindą. Na ir noriu padėkoti visiems žmonėms, su kuriais susitikome tikrai, e, mus priemė puikiai. Ne visada buvo lengva, nes vieną dieną teko būti ir 22 laipsnių temperatūroje ir minus 2. A, pirmininkė, čia buvo ir daugiau kolegų, be Mariterės, kolega Vonas, Marija Irgojan, Perės ir daugiau kolegų delegacijoje. Dabar Joakimas Celeris norėtų pasiūlyti savo komentarą. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti Josifui Matulai už e, šį pranešimą apie mūsų vizitą, apie jos svarbiausius aspektus. Taip pat noriu padėkoti Marie Teres už puikų šios kelionės parengimą. Per gana trumpą kelionę pusantros dienos tikrai puikiai susipažinome su kasdieniu regiono gyvenimu būtent jos dėka. Tačiau aš e, norėčiau netaip pozityviai pasisakyti ir pabrėžti, kad atrodo, kad nedaugelis kolegų labai domėjosi šio e, vizitu, tik tai buvo keturi kolegos iš dviejų politinių frakcijų. Man atrodo, kad jeigu jau įmamės organizuoti tokias keliones, svarbu užtikrinti, kad komitetas panaudotų visą vietų kvotą. Ši kelionė man buvo labai svarbu, svarbi, nes, kaip sakė ką tik Josifas, šiame pasienio regione jau yra penki Europos teritoriniai grupavimai, tai yra projektai grupuojami. O seniausias yra būtent tame regione. Sustikę su vietos žmonėmis, sužinojame, kad yra planuojama daugiau tokių grupavimų parengti. Kodėl? Kaip mes pamatome per, regio, per kelionę, šis e, Prienų regionas, apimantis Ispaniją ir Prancūziją, e, pasižymi katalonų tapatybę. Tai yra daugelį amžių bruožas. Matėme daugiau kataloniškų vėliavų negu prancūziškų. Žmonės kalba katalonų kalba ir daugelis žmonių, su kuriais kalbėjausi per Penjone, sakė, kad Barcelona jiems yra daug svarbesnė ir e, artimesnė negu Paryžius. Taigi, tai yra e, tikras rimtas pagrindas stiprinti tarp valstybinius ryšius. Kartais e, tam prieštarauja tam tikros tendencijos e, pačiose valstybėse. Tai matome ir, pavyzdžiui, Vokietijos-Lenkijos pasienio. Todėl mes laukiame, kol e, tokių e, projektų reglamentas įsigalios ir teiks e, daugiau teisinio aiškumo tokių projektų atžvilgių. Mes susitikome su Perpinjono universiteto atstovais ir jis kelia tekst, tikslą tarpti vienu pirmųjų universitetų teritorinio bendravimo grupavimo projektuose. Kol kas Paryžius e, tai blokuoja, tačiau reglamentas būtų pagrindas, kuris leistų universitetui sustiprinti galimybę dirbti su vietos bendruomenė, įskaitant ir e, Ispanijos pusėje. Taigi manau, kad tai buvo puikia proga komitetui pamatyti, kaip regionai panaudoja kai kurias priemonės, kurias mes rengiame kaip jie stengiasi skatinti bendradarbiavimą transregioninių pagrindų ir kertant nacionalinės sienės. Taigi matome, koks svarbus yra mūsų darbas. Ačiū, nežinau, ar yra kokiu nors klausimu ar komentaru. Marija. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo simplemente quiero agradecer. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Terezai už tai, kad suteikėm galimybę betarpiškai patirti šitą tarp valstybinio bendradarbiavimo per valstybės sieną pavyzdį. Iš tikrųjų, tokiam bendradarbiavimui regione reikalingi du pagrindiniai ramšiai - tai yra sveikatos sektorius ir švies, švietimas. Ta mes, tuo mes įtikinome aplankydami universitetą. Na ir taip pat mes apsilankėme ligoninėje ir įtikinome, kaip galėtų iš tikrųjų atrodyti dėli Europos koncepcija. E, lankėmės ligoninėje, kuri stovi vos už keltų kilometrų nuo sienos ir e, žmonės, kurie gyvena toje e, vietovėje, e, daug mėliau naudojasi ligoninė kirzdami sieną, pasinaudoja gretimą ligoninę, negu vyksta į savo šalies artimiausią ligoninę. Na ir įvairiausios uh, sveikatos paslaugos yra prieinamos, tiek gimdybių priežiūra, tiek šiaip uh, būtinos sveikatos priežiūra. Na, iš tikrųjų, tai atitinka mm, tą koncepciją, jog žmonėms, kurie gyvena, pažiūrėjau, Andoros e, teritorijoje arba kitose gretimose teritorijose, gali pasinaudoti būtiniausiamis paslaugomis. Na, pavyzdžiui, kad ir jeigu jie sužaloja slidinėdami Andoroje, jie be abejo gali naudotis tą ligonę. Taip pat mes išgirdome nemažai apie 18 milijonų eurų finansavimą, kuris buvo sutiktas šiam projektui. Na, ir tai iš tikrųjų prisideda prie e, sveikatos sektoriaus stiprinimo tiek Katalonijoje, tiek Prancūzijoje. E, na ir visas, visos tos paslaugos buvo organizuotos būtent atsižvelgiant į e, tokius e, išsklaidytus gyventojus, jų poreikius, tai yra poreikius gyventojų gyvenančių abiejose senos pusėse. Tai iš tikrųjų tai yra savotiškas Europos įvaizdis toje vietovėje. E, vyksta puikus bendradarbiavimas tarp e, gretimų ligoninių ir jei neklystu, mums sakė, kad e, to regiono universitetuose studijuoja 20 įvairių tautybių atstovai. Na ir vyksta įvairios kultūrinės ekskursijos. E, taigi norėčiau bet kuriuo atveju padėkoti Marijai Teresai už tą puikų bendradarbiavimą. E, tai mums visiems tokia galimybė pajusti betarpiškai, kokie glaudus išėsėja ne tik tai to regiono gyventus, bet apskritai visus europiečius. Kągi ačiū, noriu pabaigai pasakyti, kad, na, kaip įprasta, mes ataskaitą mm, pasiūsime pirmininkų konferencijai. Na ir taip pat, kiek suprantu, jūs patintate tą idėją, jog E, tokios labai koncentruotos ekskursijos, pavyzdžiui, konkrečių objektų aplankimas yra taip pat labai naudingos. Tai yra ne visada verta vien tik tai lankytis atskiriame regione, bet e, kartais e, verta aplankyti labai konkretų objektą ir stikinti, kaip politika veikia vietoje. Kągi, Dabar perėmėm prie kitų darbo tokias punktų. Europos semestras ekonominės politikos koordinavimo srityje. Metinė augimo ataskaita. Tomas Toičio parengęs E, pranešimą šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Parengiau nuomonės projektą. Na ir aš norėčiau čia pirmiausia dvi pastabas išsakyti ir norėčiau trimis mintimis su jumis pasidalinti. Uh, kad galėčiau aptarti tai, ką jūs raštu esate man pateikę. Pirmas dalykas. Kalbant apie Europos komisijos augimo apžvalgą 2013 metams, tai čia kaip žmona. Nežinau, ar prisimenate tokią tokį televizijos e, serialą, ten buvo daug kalbama apie žmoną, kurios niekas nebuvo matęs. Tai čia faktiškai ta pati situacija. Ir tik šią savaitę Europos komisija ketina paskelbti jau galiausiai tos apžvalgos tekstą ir tada galėsime jau su juo susipažinti. Tačiau tai nereiškia, kad e, Europos parlamentui ar mūsų komitetui čia dėl to kyla daug problemų. Tiesiog mes e, tikrai gausime pakankamai laiko, kad e, susipažinę su tekstu galėtume, galėtumėme parengti savo komentarus ir savo pakeitimus. Antras dalykas. Kalbant apie sanglaudos politiką, svarbu nepamiršti, kad kalbant na, apskritai apie sanglaudos politiką, reikia žinoti, kas įvyko ankstesnę, praeitą savaitę viršūnių susitikime, kas ten įvyko ir ko ten neįvyko. Kalbant apie daugiametę finansinę programą. Trečioji mano pastaba. metinė augimo apžvalga. Aš savo tekste, aišku, daugiausia dėmesio skiriu sanglaudos politikai ir kokį vaidmenį sanglaudos politika galėtų suvaidinti Europos ekonomikos kontekste. Ši politika yra ambicinga, kalbant apie solidarumą ir investicijas. Ir labai svarbu, kad visa sanglaudos politika būtų vainikuojama tam tikrais tikslais, kad mes galėtumėme kovoti su krize ateinančiais metais. Ir būtent dėl to, kaip aš ir teigiu savo nuomonės projekte, svarbu, kad Europos Sąjungos biudžetas skiriamas anglodos politikai nebūtų smarkiai apkarpomas. Aš manau, kad sąjungos politika turi būti tvari, politika, ji turi būti lanksti, tam, kad būtų galima padėti regionams e, tvarkyti su krize. Ir dėl to aš norėčiau Jums pasakyti, jog savo nuomonės projekte aš e, nu, primiktinai teigiu, kad mes pasisakome prieš bendrą finansavimo mažinimą. Ir taip pat kalbant apie sangdos fondo lėšų įsisavinimą, labai svarbu, kad ir nacionaliniai biudžetai būtų pakankamai solidus ir kad būtų įvykdytos biudžeto struktūrinės reformos. Nacionalinių biudžetų stabilumas yra labai svarbu ir, aišku, yra svarbi reforma, kuri turi būti įvykdyta struktūrinės ekonomikos prasme. Taigi e, savo nuomonės projekte aš taip pat e, teigiu, kad e, krizės mastai yra didžiuliai ir aišku, dėl to na, užimtumo problema yra labai sudėtinga. Ir dėl to čia akcentuoju ir strategiją 2020. Esame užsibrėžę tikslų, pagal kuriuos 75 procentai žmonių nuo 20 iki 64 metų turi turėti darbą. Tai yra ambicingas tikslas, tačiau jis yra būtinas, norint e, užtikrinti tinkamą ekonominę politiką, kuri būtų skatin, kuris skatintų augimą ir tokiu būdu būtų kuriamos darbo vietos. Taigi, teigiu, kad reikalinga tokia sąnaudos politika, kuri būtų stabili, tinkamai finansuojama. Aš savo nuomonės projekte tai akcentuoju ir apie tai kalbu metinės augimo apžvalgos kontekste. Ar būtų kas nors, kas norėtų dar kažką pridurti, ponė? Moica Kleva. Aš buvau šešėlinė pranešėja socialistų frakcijos vardu. Taigi dėkoju už žodį. Norėčiau padėkoti ponui Deutsch už jo parengtam nuomonės projektą. Man kaip ir jam kyla panašių problemų, nes aš rengiau nuomonės projektą dėl Europinio semestro, dėl politikos koordinavimo, kalbėjau apie socialinius metinės augimo apžvalgos e, aspektus. Kol kas teksto neturime, tačiau turime kaip ir bandyti įsivaizduoti, kas ten turėtų būti. Šią savaitę tekstas pasirodys ir aš manau, kad e, tame tekste, ir taip pat aptarėm kitą darbo tvarkės punktą, mūsų nuomonių projektai bus pakoreguoti atitinkamai ir patobulinti. Iš principo pritariu tam, ką sakė pranešėjas, jis daug dėmesio skyrė augimui, užimtumui. Tai iš ties yra tie, tiks, tie du tikslai, kurių bandome pasiekti, ko galima greičiau. Tų apžvalgų pagalba ir aš manau, kad yra puikia platforma biudžetiniams asignavimams. Ir tuos dalykus tikrai būtina akcentuoti. Mūsų komitetas turi išsakyti štai kokią nuomonę. Sanklaudos politika yra svarbus investicijų mechanizmas ES. Ir praeitą savaitę matėme, kas vyko viršūnių susitikime. Šalia to dar aš vėliau gal pastabas dar irgi išsakysiu. E, pakeitimų formą. Aš manau, kad parlamentas turėtų daugiau legitimumo skirti mūsų procesams. Pradedant nuo metinės augimo apžvalgos, mes e, jos reikalavome jau ne kartą ir turime toliau reikalauti, kad jos būtų rengiamos tarp institucinis sprendimų prieimimo procesas turi būti skaidresnis, turėtų būti numatomos tokios bendros politikos gairės. Tam, kad valstybės narės, valstybių narių rodikliai iš pastarųjų metų būtų kaip ir pagrindas rengiant naujas ekonomikos apžvalgas, augimo apžvalgas. Praeitais metais pastebėjome, kad trūko to ryšio tarp praeitų metų gairių ir šių metų gairių. Taip pat turime išanalizuoti pažangą ir paminėti ir neigiamus padarinius. Taip pat turime akcentuoti tą piltuvo mm, efektą. Ir mes negalime leisti, kad e, valstybės narės būtų kaltinamos tuo, dėl ko nėra kaltos. Na ir trečioji tema, apie kurią aš maščiau, yra minimalus socialinis aprūpinimas ir teisės, socialinės teisės, kurias reikia apsaugoti. Negalime jų aukoti, koreguodami ekonomikos politiką, kolektyvinės dėrybos, kolektyvinės sutartys valstybėse narėse. Yra pagrindinės žmogaus teisės Ir dar vienas dalykas, kurį nuolatos akcentuojame mūsų komitete, yra tai, kad sanglaudos politika yra investicijų politika ir investicijos į užimtumą, naujas darbo vietas yra tai, ko mums reikia. Taigi aš manau, kad negalime bausti tų, tų regionų dėl makroekonominės situacijos jų šalyse, nes vyriausybių sprendimai kartais tikrai yra neapgalvoti. Taigi aš pasisakau prieš makroekonominės sąlygas ir tai turėtų atsispindėti ir metinėje augimo apžvalgoje. Ačiū. Gal Tomas norėtų sureaguoti, ką Maitas sakė? Atrodo, ne. Taigi šiandieną mes turime nuspręsti, kada bus galutinis terminas pateikti pakeitim, pateik, pakeitimams. Aš siūlyčiau 4 gruodžio vidurdienį. arba taip, 12 val. dienos. Ir taip pat suprantu, kad jeigu visi pritarsime tokiam galtiniam terminui, tai pakeitimus reikės teikti tik tai anglų kalba, kadangi tiesiog nėra galimybių teikti įvairiom kalbom. Bet dėl to buvo, atrodo, sutartas su jūsų frakcijomis ir taip pat su projektų rengėjais. Be abejo, galite kon teikti tiesiog e, tiesiogiai savo siūlomus pakeitimus, nesinaudodami mūsų procedūromis. Bet kuriuo atveju, kaip sakiau, pakeitimus galime teikti iki e, gruodžio ketvirtosios e, vidurdienio ir dabar siūlyčiau perėti prie močios nuomonės. Tiesąkant, jūs jau, kaip suprantu, pristatėte savo nuomonę, tačiau bent jau formaliai, oficialiai mes turime dabar pereiti prie šio darbo tokias punkto ir tą progą steiksiu jums dar kartą žodį. Uh, Taigi labai trumpai norėčiau pabrėžti pagrindinius aspektus, kuriuos paliečiau savo pranešime. Kaip jau sakiau, problema yra ta, kad dokumentai bus prieinami tik šios savaitės pabaigoje. Aš taip pat esu įstikinusi, kad draugė su šešėliniais pranešėjais mes pagerinsime tekstą, rasime naujas geresnės formuluotės užimtum, kadangi kalbame apie užimtumą ir socialinių reikalų e, komitetą, aš norėčiau paliesti sanglus politikos tam tikrus atinkamus aspektus. Mes kalbame apie sanglus politiką kaip pagrindinę investicijų politiką ES, kuri prisideda prie užimtumo ir augimo, galbūt netgi daugiau prisideda negu kitos kurios nors politikos kryptis. Ir mes esame giliai įstikinę, kad e, sanglaudos politika Europoje turėtų ir toliau vaidinti savo vaidmenį. Mūsų komitetas turi renkti nuomonę, nuomonės projektą. Tačiau leiskite pasakyti, kad dėl riboto laiko mes turime parengti tekstą iš anksto ir rytoj išklausysime pono Anders pasisakymo. Tikiuosi, kad tekstas, kurį pateikė komisija dėl 13 metų peržiūros, bus kiek ambicingesnis negu šių metų tekstas. Aš tikiuosi, kad ten taip pat bus parinktos įvairios peržiūros gairės tiek nacionaliniam valdžios institucijom, tiek vietiniam ir regioniam valdžios institucijom, ko iki šiol nebuvo. Jau pernai mes to prašėme. Sanglaudos politika kaip esminė su investicijoms susijusi politika turėtų mažinti atotrukius tarp regionų. Jie turėtų užtikrinti veiksmingą darnų vystimasi, darbo vietų kūrimą. Apie tai praėjus keletą metų, pasarus keletą metų mes tik ir kalbėjome Europos Sąjungoje. Tad nieko naujo čia nėra. Kas dar? Akivaizdu, kad sanglus politika turi būti pritaikyta prie regionų poreikių ir prisidėti prie struktūrinių atotrukių sumažinimo tarp regionų. E, tai, mano akimis, irgi yra vienas iš svarbiausių minčių, viena iš svarbiausių minčių. Ir aš pritarčiau komisijos siūlymui, jog reikėtų nukreipti nepanaudotas lėšas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, pavyzdžiui, tokiems tikslams kaip energetikos efektyvumų užtikrinti arba jaunimo įdarbinimui skatinti. Taip pat tikiuosi, kad komisija paragins valstybės narės pilnai panaudoti struktūrinius fondus, kovojant su ilgalaikiu struktūriniu nedarbu. Komisija jau yra paskelbusi, kad ji pristatys iniciatyvą, kuris siekiama suteikti garantijų jaunimui ir tai buvo taip pat išdėsta nuomonė, tačiau nepanaudotų fondų perskirstimas būtų viena iš pagrindinių priemonių, jeigu norime kovoti su jaunimo nedarbu. Ačiū. Noriu paklausti, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų, ar šiaip kas nors norėtų pasisakyti. Tomas Aič, prašau. Pane pirmininkė, gal leisite man dvi pastabas trumpas išsakyti. E, šios dvi, šios dvi, šio, šios dvi nuomonės yra kaip broliai dviniai. Pone Kleva atliko tikrai labai prasmingą darbą. Ir aš tris dar papildymus norėčiau užsakyti. Pirmiausia, aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Kleva ir kaip jis sureagavo į mano nuomonės projektą. Aš irgi akcentuoja strategijos 2020 potencialą ir norint pasiekti strategijos tikslų, reikia sukurti atitinkamą užimtumo politiką, efektyvę užimtumo politiką. Taigi mes dėl to sutarėme su ponia Kleva ir suprantu, kad ponios Klevos požiūris yra labai artimas mano požiūriui. Taigi visiškai jai pritariu. Antras dalykas. Norėčiau pasakyti, kad mums reikalingas apmastytas institucinis požiūris. Na ir čia aktyviai turi sudalyvauti Europos parlamentas. Tokiu būdu galėsime užtikrinti šiam pasiūlymui legitimumą. Na ir galbūt pakeitimuose mes galėtumėme kažkaip įvardinti tą legitimumo idėją. Na dabar dar norėčiau pasakyti, kad tai nėra tinkamas institucinis požiūris. Ir kažin ar tai leis išspręsti susikloštas ekonominės e, problemas. Aš manau, kad vietos veikėjai irgi turėtų būti aktyvesni, kad e, dar labiau nesuprastėtų užimtumo statistika. Taip pat mes turime dirbti iš vien, kad būtų galima išsakyti parlamento požiūrį, mūsų komiteto požiūrį, analizuojant užimtumo situaciją ir ieškant būdų, kaip būtų galima užtikrinti aktyvesnį užimtumą ir aš tikiuosi, kad kartu su kolegė mes tą užimtumo aspektą galėsime įvardinti aiškiau. Ačiū. Norėčiau taip pat paprašyti pasakyti Europos komisiją ir Agbertas Althold, kuris kalbės komisijos vardu. Taigi žodis jums. Ačiū. Pone pirmininkė. Pone ir ponės, labai dėkoju, kad mus pakvietėte ir kad plačiai prasme siejate Europos socialinius fondus, Anglijos fondus su Europa 2020 strategija. Mes iš tikrųjų tai vertiname, ką mes tengiamės nuveikti tiek per pastarai e, programavimo laikotarpį, tiek ir e, ateities darybose. Mes norime, kad daug tvirčiau negu praeitie būtų visą tai siejama su rekomendacijomis dėl Europo 2020 strategijos. Ir e, ne vienas gerbiamas parlamentaras minėjo, jog iš tikrųjų turėtumėm skirti daugiau dėmesio, pavyzdžiui, kovais nedarbui, ypatingai jaunimo nedarbui, tai komisija ketina parengti dar šį mėnesį jaunimo, kovos jaunimo nedarbo paketą. Taip pat e, šiame kontekste mes ketiname panaudoti ir e, kitas įvairias Europinės tarnybas, e, nukreipdami jų pastangas būtent į kovą su jaunimo nedarbu. Mes čia norėtumėm taip pat stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir kitoms interesuotam grupėm, kad jie visi dalyvautų procese. Mes be abejo tikimės tvirtesnio bendradarbiavimo ir su jumis. Taigi ačiū. Ačiū. Atrodo, daugiau niekas e, šio klausimo žodžio neprašo. Taigi aš norėčiau pasiūlyti galtinį terminą pakeitimams. E, jis būtų toks pat kaip ir pana Doč. E, Ataskaitė tai yra būtent gruodžio ketvirtoji, vidurdienis. Ir tuo norėčiau baigti svarstyti šį klausimą mes nesitikėjome, kad balsavimas baigsis taip greitai, taigi rytinę sesiją baigėme ir susitiksime ketvirtą valandą, tačiau leiskime priminti, kad e, pusė trijų, tai yra 14.30, e, antrame Q2 kambaryje, atrodo, vyksta pirmininkų konferencijos sutikimas su ponu Vanarpovim dėl e, pastarojo viršūnių sutikimo rezultatų ir tie, ką domina mm, finansinė perspektyva, nauja finansinė struktūra, e, galėtumėte ten apsilankyti. E, mums teks truputėlį, mums teko dėti e, šiek tiek popietinę sesiją, kadangi E, buvome informuoti, jog e, kol vyksta tas mano minėtas sutikimas, neturėtų vykti jokių kitų sustikimų. E, be abejo, visi ten netilps, salė nėra tokia didelė, tačiau aktyviai besidomintieji tikrai galėtumėte ten prisijungti, o aš tikiuosi jumis sutikti nuo keturių. Viso gero.